Okay, colleagues, can I bring the meeting? Kolegos, pradėkime posėdį. Visų pirma, tai darbo tvarkės tvirtinimas. Ar visi sutinka su darbo tvarkės projektu? Jei taip, tuomet Toliau posėdžio protokolo tvirtinimas. Posėdžio, kuris įvyko Liepos 90 dienomis, jei niekas neturi jokių prieštaravimų ir pastabų, tuomet laikome posėdžio protokolą patvirtintų. Ačiū. Toliau pagal darbo atvarkė viešieji pirkimai. Nuomonė rengė ponė Lichtenberger. Eva, žodis tau. Yeah, thank you, chairman. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū. Pradėme svarstyti labai įdomią temą. Šį rudenį naujos taisyklės susijusios su viešųjų pirkimų tvarka turbūt bus vienas svarbiausių artimiausių laikų mūsų priimsiamų sprendimų, rengdama savo pakeitimus ir vertindama pakeitimus, kuriuos gavau iš kolegų. Aš iš anksto mėginau derinti savo veiksmus su kitais komitetais, tam, kad e, galėčiau susipažinti su ten e, vykstančiomis diskusijomis ir planais. Mano pasiūlymo esmė buvo tokia, kad e, atsižvelgdami į naujuosius kriterijus, kurių būtina laikytis e, ekonomikos ir transporto srityje, bendrųjų kriterijų, turėtume nesivadovauti vien pigiausiais e, pasiūlymais priimant sprendimus dėl viešųjų pirkimų, tačiau turime pasirinkti geriausius pasiūlymus visapusiškai. Taigi šiuo atžvilgiu turėtume e, pasirinkti aiškesnius kriterijus tam, kad e, būtų juos naudojant atspindima ši pamatinė pozicija. Noriu padėkoti kolegoms už jų pakeitimus didžiai jų daliai galiu pritarti, nes e, jais e, papildoma yra mūsų pozicija arba e, paaiškinama labiau, todėl galbūt su kolegomis galėtume Strasbūrę susitikti, peržiūrėti balsavimo sąrašą, tik kai kuriuose srityse reikės parengti kompromisinius pakeitimus, kadangi Daugelis pakeitimų vieni kitus papildo ir tik kai kuriais atvejais reikėtų kelis pakeitimus sujungti į vieną. Nepaisant to, kaip minėjau, norėčiau pasiūlyti susitarti dėl susitikimo datos Strasbūrė, kur galėtume visus šios aspektus apsvarstyti ir aptarti išsameu jau minėjau, pritariu daugumai pakeitimų, nes jais didžiaja dalimi yra patikslinami mano pasiūlymai arba siūloma šiek tiek kitokios apibrieštis. Taigi tai atitinka mano poziciją, kalbant apie bendrą mūsų laikyseną. Aš pasirinkau tokią poziciją, kad nesiūlau bendrųjų apibrėžčių, nes daugumoje sričių mes negalime išsiversti be nacionalinių teisės aktų, todėl galėtume perleisti valstybėms narėms galimybę nustatyti atitinkamas e, apibrieštis ir terminus. Man tai būtų labai svarbu, Taip pat tais atvejais, kai pavyzdžiui, jei susidurėme su uh, skirtingomis uh, baudžiamosios atsvinės teisės sistemomis atskirose valstybėse narėse būtų labai sudėtinga taikyti Europos lygmenių visiems vienodas apibrieštis. Taigi, manau, kad uh, tokios bendrasios europinės savokos čia nesukurti mums didelės pridėtinės vertės. Kalbant toliau dar apie bendruosius aspektus transporto srityje, e, svarbus klausimas susijęs su rangovais ir subrangovais. Ir čia man buvo svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp dviejų požiūrių. Pirmasis požiūris susijęs su tuo, kad e, būtina sudaryti sąlygas dalyvauti viešųjų pirkimų gyvendinimo procesuose mažosioms įmonėms, kurios e, šiuo atveju būtų subrangovėmis, gyvendinant e, didelio masto projektą Tačiau tokiu atveju, jeigu bankrutuotų genrangovas tokio didelio masto projekto, e, tai turėtų tikrai tragiškų pasiekmių šioms mažoms e, vietiems įmonėms, kurios yra subrangovės arba būtų subrangovės, nes joms kartais laukia kelis metus, lauk, e, tenka laukti kelis metus atlyginimo už suteiktas paslaugas. Uh Labai dažnai galbūt reikėtų pasitelkti tokius iš ankstinio mokėjimo procedūras, kad e, bent kažkiek būtų galima apsaugoti tiek viešojo, tiek viešo intereso, tiek ir subrangovų interesus. įgyvendinant mūsų patvirtintas taisyklės. Esama nacionalinių lygmenių labai skirtingų viešųjų pirkimų tvarkų ir taisyklių, taip pat e, kalbant apie praktikas susijusias su viešaisiais pirkimais, jos smarkiai skiriasi atskirose valstybėse narėse. Kaip minėjau, kalbant apie viešuosius pirkimus, galiu pritarti daugumai pateiktų pakeitimų ir manau, kad galėtume pakankamai greitai pradėti jų svarstymus. Dar noriu paminėti, kad e, pagrindinis komitetas e, labai neskubės priimti savo galtinio sprendimo, jau buvo susitarta dėl šio klausimo nukelimo, tačiau aš pamėginsiu jūs ir toliau reguliariai informuoti apie e, procesus vykstančius jungtinėme komitete ir atskiruose kitose komitetuose. Ačiū uždėmesi. Ačiū, ponia Lichtenberger. Toliau pasisakys du šešėliniai pranešėjai, ponia Kūn, ar galite kalbėti apie P frakcijos vardu, Ačiū pirmininkė, aš pavaduoju kolegą Marcinkievičių šiandien. Norėčiau padėkoti ponė Lichtenberger už uh, gerą bendradarbiavimą. Yra svarbu, kad uh, kitą savaitę Strasbūrė būtų išnaudota apsvarstyti pakeitimams uh, Ir mes turėtume stengtis patvirtinti direktyvą, kuria būtų kuo mažiau šimčių, žvelgiant į atskiris padėtis e, nacionalinėse valstybėse. O Lichtenberger minėjo, kad valstybės narėse galioja skirtingos viešųjų pirkimų tvarkos ir jas būtina atsižvelgti, tačiau dėl svarbiausių principinių dalykų turime susitarti ypač infrastruktūros srityje, e, kur daugiausiai investuoja viešasis sektorius, e, savivaldos institucijos apskritis. Ir reikia nepamiršti, kad e, panaudojant biudžeto lėšas e, ateityje vis didesnis e, vaidmuo e, teks įvairiems atidėjimams, būtinybė atsižvelgti į infrastruktūros tam tikrų objektų panaudojimo laikotarpį, veikimo laikotarpį kriterijai, pagal kurie nustatomi įmonėms norinčiams dalyvauti e, viešųjų pirkimų procesuose, turi būti labai aiškiai apibrėžti, ypač turint omenyje e, dempingo galimus atvejus, e, darbo užmokestį darbuotojams, visus kitus aspektus turime vadovautis ne vien tik tai pigiausių pasiūlymų primdami sprendimus e, dėl viešųjų pirkimų konkursų laimėtojų. Reikia atsižvelgti į e, galimas papildomas išlaidas susijusias su įvairių e, projektų remonto, priežiūros sąnaudomis. Jis labai dažnai objektas, kuris turėtų trauti 25 metus, turi būti mm, kapitaliai remontuojamas jau po 10 metų, tik taip pat turime apsispręsti, kokiamis aplinkybėmis turime vadovautis nacionalinėmis viešųjų pirkimų konkursų taisyklėmis, o e, kokiamis aplinkybėmis turėtų būti taikoma europinė tvarka ir sukurdami tokį bendrą investicinį klimatą mes pasieksime daugiau. Ačiū, ponė Maisner, dabar. Laukiame ponios Ajala Sander. Ačiū pirmininkė, kad man pirmąjį suteikite žodį. Iš tiesų, didžioji dalis šių viešųjų pirkimų konkursų nuostatų yra skirtas bendrai rinkai, reikia pažiūrėti, kokiuose sritise galime labiau suderinti galiojančias taisyklės, kad jos būtų patogesnės, naudingesnės. Mažoms vietiems įmonėms noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, e, už e, jos nuorodas į tas rytis, kuriuose būtų galima supaprastinti viešųjų pirkimų konkursų tvarką, padaryti ją lengviau suprantamą mažoms vietiems įmonėms. Tai būtų tas uh, ta raudonoji gyja, kuri e, man drėktųsi per visą šį teisės akto projektą. Manau, kad e, naudinga tikrai bus susitikti Strasbūrė, aptarti visus teikiamus pakeitimų pasiūlymus. Akivaizdu, kad e, mes pakeitimų autoriai derinsime savo poziciją su kolegomis iš pagrindinio komiteto. Aš teikdamas savo uh, pakeitimų pasiūlymus. Taip pat e, žiūrėjau, kokios pozicijos laikosi pagrindinis IMKO komitetas, nes manau, kad tai būtų daug protingiau ir praktiškiau elgtis. Mano teikiami pakeitimai susijęs su antraja nuomonės dalimi, kuri apima taip pat ir transporto sritį. Ten kalbama apie aspektus, kuriuos jau minėjo ir Werneris Kūnas. Minima, kad kai kurie infrastruktūros projektai jų gyvendinimas užtrunka pakankamai ilgai, reikėtų nustatyti, e, siūloma nustatyti ketverių metų ilgiausią tokių projektų gyvenimo laikotarpį, taip pat siūlomas šešerių metų e, laikotarpis, e, girdima taip pat pasiūlymų, kad reikėtų apskritai tokio, tokių projektų gyvenimo laikotarpio neapibrėžinėti, ypač transporto srityje, kaip matome, iš TNT e, projektų, CEF projektų. Jie iš tiesų, jų gyvenimas iš tiesų užtrunka labai ilgai ir dėl to padidėja bendrosios sąnaudos. Yra siūloma e, taip pat patvirtinti taisyklę, kad jei projekto uh, gyvendinimo išlaidos padėjo 5 procentais, tai reikėtų skelbti naują konkursą. Galbūt e, šis pasiūlymas man nėra visiškai primtinas, tačiau reikėtų e, kažką panašaus numatyti, tačiau taip pat reikėtų taikyti daugiau lankstumo. Kalbant apie geležinkelių transportą, tai geležinkelių įmonės e, tvirtina, kad e, jos e, prarastų dalį savo konkurencingumą, jeigu turėtų dabar vadovautis busmosiomis taisyklėmis, nes jos yra palankesnės privačioms įmonėms. Pone Debaka, aš tikiuosi, kad liberalai na, suvoks, kad tiesiog jūs vienas po kito kalbate, bet vienintelis paaiškinimas. Ačiū pirmininkė, aš rengiu tekstą šią temą. Noriu pasveikinti pranešėją ir turiu vieną pakeitimą, kurį norėčiau pristatyti dėl išimčių numatomų kai kurioms e, valstybei priklausančioms įmonėms. Vyksta gana aktyvi ir arši diskusija ir ją išspręsti yra gana sudėtinga. Nes viena vertus yra daugybė valstybei priklausančių įmonių, kurios veikia e, liberalizuotoje rinkoje. Ir siūloma joms netaikyti viešųjų pirkimų nuostatų dėl konkurencijos, sumetimų kitų priežasčių. Kita vertus, tai vis dėlto yra valstybės įmonės ir jos negali uh, užsitikrinti visų pranašumų. Tai yra, jos veikia kaip valstybės įmonės liberalizuotoje rinkoje. Todėl viešųjų pirkimų nuostatos joms tarsi neturi būti taikomos. Taigi pusiausviras čia sunku surasti. Kalbant apie kitus sektorius, pavyzdžiui, pašto paslaugų, aš viską suprantu. Liberalizuota rinka, ten yra normali konkurencija, tačiau kalbant apie kitas rinkas, taip nėra. Ir jeigu mes patvirtinsime vienašališką išimti visoms valstybės, valstybinėms įmonėms dirbančioms liberalizuotoje rinkoje, Tai, tai būtų per daug. Manau, kad šį klausimą reikia apsvarstyti iš visų pusių, nes e, sprendimas šio klausimu yra sudėtingas reikia nepamiršti, kaip pasiskirto akcijos tarp savininkų kitų aspektų kuo, ir nuspręsti, kuomet viešųjų pirkimų taisyklės taikomos, kuomet ne. Aš apie tai kalbu, nes pateikiau pakeitimą šią temą ir manau, kad tai yra viena iš svarbiausių diskusijų, e, kurias turėsime surenkti šiame komitete. Pone Ajala Sender, mes jūsų laukiame, kad suteiktume jums žodį. Apgailestauju, pirmininkė, kad turėjau dalyvauti kitame posėdėje. Noriu padėkoti pranešėjai, poniai Lichtenberger. Ji pateikė tikrai gerą pasiūlymą, mes jau turėjome galimybę jį aptarti. Ir turiu pasakyti, kad iš principo pritarėme jos pristatytai vizijai siekiui supaprastinti daug ką šioje srityje. Tačiau tai nereiškia, kad mes e, atsisakysime savo reikalavimo ar juos sumažinsime. Taip iš tikrųjų nebus. Pone Lichtenberger kalba apie nacionalinių nuostatų sugražinimą, šios ryties renacionalizavimą. Tai labai aktualu vidaus rinkai šiuo metu dėl tarp valstybinių sumetimų. Šis aspektas yra svarbus, svarstant šį dokumentą. Reikia peržiūrėti Europos taisyklės ir reglamentus. Ir, š, ir nauja kuriama sąranga. Uh, turėtų mums leisti grįžti prie ankstesnių priemonių. Tai yra užtikrinti geresnės apsaugos priemonės trečiųjų šalių atžvilgių, kurių rinkos uždaresnės, bet kurios taip pat dalyvauja Europos vidaus rinkoje. Taip pat turime nepamiršti socialinio aspekto. Turėtume vengti bet kokio socialinio dempingo. norime užtikrinti tinkamų taisyklių ir standartų galiojimą. Ir šiame dokumente aptariama daugybė svarbių uh, sričių, pavyzdžiui, pašto paslaugos. Taip pat turime už, pasirūpinti, kad tos nuostatos neigiamai nepaveiktų viešojo sektoriaus. Jis neturėtų atsirasti e, na, neprivilegijuotoje padėtyje vien dėl to, kad e, pri, prioritetas būtų teikiamas privačiam sektoriu. Privačiam sektoriu negalioja skaidrumo reikalavimai, kaip žinome. Trumpai noriu sureaguoti į kolegos e, debaką mintis. Uh, Tema yra labai įdomi. Praėjusiais metais svarstame tą garsųjį abipusiškumo principą, kurį siūlome taikyti, jeigu jau bandome apsaugoti savo rinką, tai negalime pasitelkti viešųjų lėšų, siekdami konkuruoti kitose rinkose. Ir komisijos narys Barnie jau pateikė arba dar pateiks atitinkamus konkrečius pasiūlymus, turime apsispręsti dėl to, ko siekiame, ar siekiame tikrai sąžiningos konkurencijos. Todėl, jeigu taip, tuomet abipusiškumo principą galime, galėtume taikyti per pereinamąjį laikotarpį, tačiau turėtume gauti aišku signalą, kokią kryptį pasirinkame, ypatingai. E, priemestinio susisiekimo transporto srityje. Monsieur le Président, merci. Je voudrais tout d'abord remercier Eva Lichtenberger de, pour son esprit d'ouverture. Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponė Lichtenberger ir uh, taip pat už galimybės susitikti Strasbūrė, apsvarstyti pakeitimus. Aš noriu atkreipti dėmesį 502 pakeitimą, kurį teikiu ir e, kuris turėtų apsaugoti viešasias e, lėšas ir palengvinti savivaldos pareigūnų darbą. Kodėl noriu skirti dėmesį į šį pakeitimą? Pagal Prancūzijos civilinio kodekso 8 straipsnį yra numatoma teikti bendrus pasiūlymus, dalyvaujant viešuosiuose viešų pirkimų konkursuose, sudarant tokią <clears throat> paraiškų teikėjų grupę 335 straipsnis dabartinio pasiūlymo uždraustų tokią galimybę ir būtų galima grupuoti užsakymų. Tokiu būdu atitinkamos asociacijos, pavyzdžiui, kaip Central Daša, negalėtų pirkti dideliais kiekiais degalų arba e, kitokių e, prekių bei žaliavų. Aš e, manau, kad reikėtų atsisakyti tam tikrų siūlomų teksto nuostatų, <clears throat> pavyzdžiui, e, kur numatoma tik tai vienai įstaigai galimybė dalyvauti viešuose konkursuose ir tokiu būdu mes galėtume stopyti daugiau viešųjų lėšų. Ačiū komisijos atstovai, dabar steiksime žodžiu Ačiū. Turiu dvi pastabas. Viena dėl ribų apimties ir įvairių procedūrų nustatymo. Norėčiau įspėti komitetą apie tai, kad šiame kontekste manevro laisvė yra susijusi su tarptautiniais įsipareigojimais kurios, kurios yra prisėmusios Europos institucijos ir tai didžiulė, didelė dalimi e, nulėmė ribas pagal viešųjų pirkimų direktyvas. Antras e, dalykas - abipusiškumas. Kalbant apie e, viešųjų pirkimų rinko atvirumą trečiosiam šalims, norėčiau nurodyti, kad yra pasiūlymas patvirtinti e, reglamentą dėl trečių šalių patekimo į viešųjų pirkimų rinką. E, jis yra pateiktas 2012 m. kovo mėnesį ir jis apims ir viešųjų pirkimų sritį. Todėl komisijos pasiūlymas e, viešųjų pirkimų direktyvai nenumato jokių nuostatų tą prasme kol kas. Ačiū, pana Lichtenberger. Ja. Labai ačiū už jūsų komentarus. Norėčiau sureaguoti į kai kurias miktis, tač, mintis, tačiau prieš tai dar sakysiu trumpą pastabą susijusią su kolegos Debaker teiginiais dėl išimčių tam tikriems sektoriams ir kitų komitetų nariai e, siūlo taikyti bendrasis e, išimtis, nepriklausomai nuo to, kaip jos yra e, taikomos skirse valstybėse narėse, pavyzdžiui, kai kuriuose jų e, pašto paslaugos yra visiškai arba iš dalies arba tariamai privatizuotos, e, taigi padėtis pašto paslaugų rinkoje nėra vienoda, todėl aš e, siūliau taikyti atitinkamą bendros, bendrą išimti visuotinės svarbos paslaugoms e, tiek pašto sektoriui, tiek viešajam transportui galėtų būti taikoma tokia nuostata, reikėtų tam tikrą specialią taisyklę nustatyti, kurią esant poreikiui, ar tiksliau, kurią pritaikydami, tačiau galėtume sulaukti tam tikro teisinio neužtikrintumo viešųjų pirkimų konkursuose. Tačiau norėčiau išgirsti jūsų nuomonės dėl, pavyzdžiui, bendrosios išimties taikymo pašto paslaugoms, nes kiti komitetai šios klausimus taip pat svarsto, kadangi struktūros yra tokios skirtingos, tai aš bandžiau e, surasti kažkokį tai bendrą vardiklį, nes situacijos valstybėse narėse pašto paslaugų sektorioje palyginti yra beveik neįmanoma, tačiau bet kokiu atveju pasisakau už diskusiją, kuri būtina, kadangi viena vertus Mes parengėme specialiasias taisyklės, ypatingas normas tiek viešojo transporto, tiek pašto paslaugų sektoriams. Mano nuomonė, nereikėtų dabar stengtis įnešti papildomo teisinio neaiškumo, nustatant visiškai naujus arba šiek tiek kitokius kriterijus nuo dabar galiojančių viešųjų pirkimų konkursus rengiant. Man būtų labai įdomu sužinoti. E, ar esate suinteresuoti šį klausimą svarstyti dar kartą, aptariant pakeitimus, nes ši tema, šis klausimas yra ypatingos svarbos. Kalbant apie tai, apie klausimus susijusius su dempingu, kurias minėjo ponas Kūn, numatant tam tikrus 20 arba daugiau mažiau procentų e, slengščius valstybėse narėse taikomos skirtingos taisyklės, kai kuriuose valstybėse narėse pasiūlymų vertė gali skirtis iki 50 procentų, kitose e, leidžiama tik tai 15 procentų skirtumas. Tai yra pakankamai didelis svarbos klausimas, tačiau turime remtis ne tik teisės aktų nuostatomis, tačiau taip pat ir nacionalinėse valstybėse taikomomis praktikomis, kurios labai smarkiai skiriasi. Šiuo metu Europos konkursuose skelbimuose viešųjų pirkimų dalyvauja taip pat ir paraiškų teikėjai iš Indijos, Kinijos ir panašiai. Tai šis klausimas tampa dar aktualesnis, grįžtant prie abipusiškumo aspekto, tai noriu, e, kad ponas Grošas galbūt patikslintas, turiu omenyje tą abipusiškumo principą kuris taikomas Europos viduje tik tai, tarp įmonių, kurios yra iš Europos, arba tarp valstybių narių, kurios yra iš Europos, ar taip pat ir toms valstybėms, kurios yra už ES ribų. Aš šio aspekto neminėjau, nes visose iki šiol vykusiose dėrybose tas pasiūlymas taikyti abipusiškumo principą pritarimo nesulaukė, galbūt perinamam laikotarpiui. Ta nuostata įtvirtinti būtų ir įdomu, tačiau nepaisant to, atvirai kalbant, tikrai nelengva būtų vėl viską pradėti iš naujo. Šioje srityje galbūt sugebėsime rasti tinkamą priimtiną formuluotę, tačiau šis klausimas iš tiesų pakankamai keblus. Kolegė Meisner kalbėjo apie ilgiausią infrastruktūros projektų įgyvendinimo trukmę nacionalinėse valstybėse. Čia esama labai skirtingos tvarkos ir terminų, ypač kalbant apie plataus masto infrastruktūros projektų įgyvendinimą. Reikėtų pamastyti, kaip šį klausimą spręsti, aš nepritariu pasiūlymui visiškai nenustatyti projekto įgyvendinimo galutinio laikotarpio, nes e, tai paverčia niekais e, pačią tokių viešųjų pirkimų esmę. Mano vertinimu, sudarant koncesijų sutartis arba panašaus pobūdžio projektus įgyvendinant, pavyzdžiui, Italijoje yra nustatomi labai ilgi projektų gyvendinimo terminai. E, taigi vertėtų diskutuoti šio klausimo. Vėlesnis papildomos sąnaudos vidurio Europos valstybėse padėtis tapo pakankamai įdomi. Šių Vokietija ir Austrija statant vieną oro uostą su panašiomis problemomis susidurėme. Atidžiau išanalizavus tokius atvejus galime konstatuoti, kad e, šių reiškinių priežastys e, yra susijusios su viešųjų konkursų blogų parengimų. E, taigi viešo sektoriaus institucijos tai čia taip pat turėtų išmokti renkti viešuosius pirkimus geriau. Pone Ajala Sender, tik trumpai noriu replikuoti, aš nekalbu apie renacionalizavimą, aš kalbu apie tai, kad remiantis kai kuriomis viskai skirtingomis ekonomikos teisės arba žmosios teisės nuostatomis, kai kuriuose sritise mes visiškai galime tikėtis susitarti Europos lygmenių dėl bendrųjų taisyklių ir siekdami išlaikyti subsidiarumo principą, mes privalome pripažinti, kad kai kuriuose sritise negalime surasti bendrojo vardiklio, nes tikrai bus visiškai nenaudinga patvirtinti taisyklę, kuri galėtų būti įgyvendinama penkiose šalise, tačiau kitose negalėtų būti įgyvendinama ir taryboje vis tiek nesulauktų pritarimo, tačiau tai neturi nieko bendro su renacionalizavimu, tiek būtų mano apibendrinamųjų minčių. Dėkoju dar kartą Jums už pasiūlymus ir laukiu intensyvių gerų diskusijų Strasbūrė. Ačiū. Balsuojame komitete bus rugsėjo 18 dieną. Tik baigėme diskusiją šią temą. Toliau. ES 2013 metų finansinių metų biudžetas visi skirsniai. Pone Maisner, ar norite pakomentuoti, ar galime iš karto balsuoti? Trumpa pastaba Aldės adresu LP dėl aštuntojo pakeitimo siūlo balsuoti dalimis. Ir aš noriu atkreipti tą dėmesį, kad balsavimas ar čia yra pliusas ir minusas. Ačiū. Turiu prašymą balsuoti dalimis. E, taip ir padarysime. ir pažymime, kad jūs sakote, kad reikia balsuoti už pirmąją dalį ir prieš antrąją. Gerai, kolegos, patikriname korteles ir žmonės, kurie neturi kortelių, praneškite, kad neturite kortelių. Kas neturi kortelių? Pone Derero. Ar dar kas nors? Visi kiti turi korteles. Taigi šios balsus pridėsime atskirai. Dabar patikrinime korteles. Užtikrinti, kad EPP neturėtų per daug balsų. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. E, šiandien pono Grošo komanda disciplinuota, labai gerai. Taigi pradedame 6617 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtinta. 6612 kas už? Kas prieš? Susilaiko patvirtinta. 6613 kas už? Kas prieš? susilaiko patvirtinta. Toliau 6618, kas už, kas prieš, susilaiko atmestas. 6622, kas už, kas prieš, susilaiko atmestą. 6621 su žodiniu pakeitimu. Ar kas nors prieštarauja žodiniam pakeitimu? Jeigu ne, kartu su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš susilaiko atmesta. Galima patikrinti. Pradedame balsuoti 621. Dar vienas balsas už, vienas prieš. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Jūs abejojate pirmininko kompetenciją, ar ne? Toliau 6601, kas už? Prieš susilaiko, patvirtinta. 6600, kas už? Prieš susilaiko, patvirtintas. 6616. Gerai, kad įsidėjau dantis šį rytą. 6616. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Reikia patikrinti. 6616 balsuojame. Vienas už, vienas prieš. Taip. Pridėsime. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmestas. 6602. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 03, kas už prieš susilaiko patvirtintas 04, kas už prieš susilaiko patvirtinta 05, kas už prieš susilaiko patvirtintas 19, kas už prieš susilaiko patikrinkime, man atrodo, kad patvirtinta, bet reikia patikrinti 6619, kas už E, prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Patvirtinta. 11. Kas už? Prieš. Susilaiko. Man atrodo patvirtinta, bet reikia patikrinti dar kartą. Balsuojame vienas už, vienas prieš papildomai. Ar visi balsavote? Baigiame. Patvirtinta. Keturioliktasis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 06 krenta, 07 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 15 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Patikrinti gerai, balsuojame dėl 15. Dar vienas už ir vienas prieš, ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 08. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 09. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. 20. Pana Lechtrido. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmestas. Dešimtasis už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau pakeitimai nuomoniai, nuomonės projektui. Taigi, pakeitimai nuomonės projektui. Pirmasis, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtintas. Ketvirtasis, už, prieš, susilaiko patvirtintas trečiasis atkrenta. Toliau antrasis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktasis už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šeštasis atkrenta, septintasis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Aštuntasis balsavimas dalimis. To prašo EPP. Pirmoji dalis pabrėžia, e, kas už prieš susilaiko patvirtinta. Antroji dalis nuo žodžių underlining. Underlines. Kas už prieš susilaiko. Patikrinkime antrąją dalį. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas atmesta. Dešimtasis, panetikau, kas už, prieš susilaiko reikia patikrinti. Balsavimas pradedamas. Ir visi balsavote. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Devintasis atkrenta, vienuoliktasis kas už, prieš susilaiko patvirtintas 12. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas 13. Už prieš susilaiko patvirtintas 14. Už prieš susilaiko patvirtintas 15. Už prieš susilaiko patvirtintas 16. Kas už? prieš, susilaiko, patikrinkime balsavimą dėl 16, balsavimas pradedamas. Pane Debakai už. Ar jūs balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmesta. 17 pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 18 už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 19 su žodiniu pakeitimu. Ar visiems tinka žodinis pakeitimas? Jeigu taip, balsuojame dėl 19 su žodiniu pakeitimu. Balsuojame. Atsiprašau, kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 20. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 21 atkrenta, 22 taip pat, dabar 23. Na, 22 neatkrenta, taigi 22 kas už, prieš, susilaiko, reikia patikrinti, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtintas. Toliau 23. Kas už? Prieš susilaiko ta pati dauguma. Galutinis balsavimas dėl nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. Pone Degrantės. Už. Ar visi balsavo? Balsavimas baigtas. 34 už, vienas prieš, trys susilaikė. Man atrodo, visus, visas padėkas išsakysime pabaigoje. Viskas. Gerai, sveikiname ponę Meisner, patvirtinus jūsų nuomonę. Noriu padėkoti kolegam. visiems kolegams už bendradarbiavimą. Next we have M, sir. I don't know whether. he here? I have to check. But anyway, it needs Just have a two minute comfort break. To... Dabar bus dviejų minučių pertrauka, viską sutvarkysime. Colleagues, the next item. Kolegos, toliau pagal darbo tvarkę yra numatytas pakeitimasis nuomonėmis su naujuoju Europos jūrų saugos agentūros direktoriumi ponu Miuliu. Malonu Jūs čia pasveikinti, ponė Miuliu. Ir Norėčiau priminti, kad jūsų pirmtakas buvo ponas Deroite. kuris dažniau lankydavosi mūsų komitete nei kai kurie Europos parlamento nariai. Ponas Deroitė mėgdavo asmeniškai pristatyti aktualius atvejus. Aš tikiuosi, kad mes sėkmingai bendradarbiausime su jumis, jums perimant vadovavimą šiai agentūrai ir nebejoju, nariai yra, nariai nekantrauja išgirsti jūsų pasisakymo. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Man e, labai malonu dalyvauti šiame keitimėsi nuomonėmis. Aš ką tik pradėjau dirbti e, EMSO agentūros vadovu, po to, kai mane paskyrė e, agentūros valdančioji valdyba birželio 8-ąją. Europos parlamentas buvo vienas e, iš svarbiausių, visada buvo vienas svarbiausių agentūros globėjų ir daug prisidėjo prie e, šios agentūros mandato formavimo, taip pat e, prie, prie galimybės tai agentūrai įgyvendinti savo vaidmenių užtikrinimo. Europos bendruomenė, Europos bendrijos kūrimo istorija yra sėkmės istorija. E, ir tai atsispindi ir ES šūkyje, vienybė įvairovėje. Atsižvelgiant į tai, kad mes gyvename pasaulinės konkurencijos e, situacijoje, e, mums būtina siekti augimo, tvarumo ir e, gerovės. Mm, savo karjeros laikotarpį siekiau būtent šių tikslų gyvendinimo ir dirbda, tapdamas EMSOS vadovaujančiųjų direktoriumi tikiuosi prisidėti Europos mastu prie saugumo jūrose užtikrinimo. Kaip žinote, Europos agentūros e, sudaros, yra svarbi Europos institucijų dalis. Man atrodo, gera valdysena yra vienas svarbiausių veiksnių užtikrinant e, bet kokios institucijos sėkmę. Ir aš esu pasiruošęs pasidalinti savo sukauptą patirtimi. Dirbdamas šioje srityje saugumas jūrų sektoriuje visada buvo vienas iš aktualiausių tikslų Aš norėčiau pasakyti, kad beveik 40 metų aš dirbau būtent jūrų sektoriuje. Ir man tikrai įdomu ir tai yra naujas iššūkis man turėti galimybę vadovauti šiai agentūrai. E, Europos jūrų saugos agentūra puikiai padirbėjo nuo jos įkūrimo 2002 vadovaujant ponui De Reuter bei dirbant puikiai parengtai komandai. EMSA e, prisidėjo prie e, saugos jūrose kūrimo ES bei pasauliniu mastu. Agentūra yra gerbiama institucija ir dalyvauja įvairiausiose formuose, jos nuomonė pasitikė suinteresuotų grupių atstovai. Aš noriu toliau tęsti šį darbą ir pagerinti EMSOS indėlį, užtikrinant e, aplinkosaugą ir saugą jūrose. Ir užtikrinti mūsų indėlį visų institucijų darbe. Kalbant apie e, agentūros ateities viziją, norėčiau, kad ji taptų vis labiau žinoma ES ir pasaulyje agentūros darbuotojai ir jos veiklos kokybė gali daug pasitarnauti ir duoti daug naudos komisijai, valstybėms narėms ir Europos parlamentui. E, įgyvendinant agentūros reglamentą, e, būtent jūsų komitetas suvaidino labai svarbu vaidmenį ir tai toliau bus vienas svarbiausių uždavinių mūsų darbe. Aš galiu patikinti jūs, kad būsiu pasirengęs bendradarbiauti e, įgyvendinant agentūros misiją. Agentūra bendradarbiaus su kitomis atitinkamomis agentūromis, siekdama gyvybingų e, ir e, tinkamiausių sprendimų. Agentūros patariamasis vaidmuo ir darbas e, taip pat toliau bus reikšmingas. Agentūras vaidina svarbu vaidmenį užtikrinant Europos jūrų sektoriaus e, sklaidą. Ir čia mes bendradarbiaujame su laivų savininkais bei pramonės atstovais, ieškodami geriausių ir tinkamiausių sprendimų ES e, laivybos sektoriui. Aš norėčiau pristatyti savo idėjas ir pasiūlymus dėl EMSOS plėtotės ateinančiais metais. Jūrų transportas yra ypač svarbu pasauliniu mastu ir jis ypač aktualus Europos Sąjungai, nes daugelį, daugelis ES valstybių yra visiškai priklausomos nuo sėkmingai veikiančių jūrų, su, su, su gerai sutvarkyto jūrų eismo. E, jūrų sauga yra reglamentojama tarptautinės jūrų organizacijos, tačiau ES prisima daugiau atsakomybės šioje srityje, dirbdama su šia tarptautinė organizacija. Mums ypač aktualu e, jūrų aplinkos e, užtikrinimas ir e, jūrų tvarumas. Turime nepamiršti ir jūrų sektoriaus ekonomikos. Jis turi būti, turime išlaikyti ilgalaikę tradiciją ir užtikrinti, kad ir toliau plaukiotų laivai su ES šalių vėliavomis ir kad šis sektorius išliktų ekonomiškai gyvybingu. MC agent, EMSI tenka svarbus vaidmuo ir e, mes norime siekti plataus užmojo tikslų šioje agentūroje. Ir e, agentūros sukaupta patirtis e, yra komisijos valstybių narių ir susijusių organizacijų ir įmonių paslaugoms. EMSA E, EMSOS vaidmo turi būti pripažintas ir vertinamas. Mes turime patvirtinti, e, įtvirtinti šią, šią reputaciją, e, aktyviai dirbdami, ieškodami novatoriškų sprendimų, siūlydami sprendimus, kurie jūrų sektorių paverstų aplinkos saugiškų ir ekonomiškai naudingų. Būtent taip dirbdami mes galime prisidėti prie ES ekonomikos gyvinimo ir padėti e, pramonį ir visuomenį išgyvenančiai sunkius laikus. E, Europos jūrų sektorius šiuo metu yra 5 milijonų ES piliečių darbdavių. Ir EMSA turėtų suvaidinti svarbu vaidmenį užtikrindama, kad e, jauni žmonės ateitų dirbti į ES jūrų sektorių. E, agentūra negali atlikti visų jai tekančių užduočių viena. Reikia, kad komisija, es, e, teisės aktų, kurie Europos parlamentas valstybių narių, nacionalinės institucijos bei susijęstojai bendradarbiautų. Mes esame pasirengę priimti šį iššūkį ir aš pats esu įsitikinęs, kad EMSA su visa savo sukaupta patirtimi turi, turės galimybę prisidėti ieškant geriausių įmanomų sprendimų. Europos parlamentas bendrai ir jūsų komitetas bijo nariai išreiškia ypač didelį tikėjimą mūsų agentūra. Aš, man, aš noriu Jūs patikinti, kad Jūsų pasitikėjimas nebus apviltas. Agentūros vidaus struktūrą ir procesus reikėtų optimaliai pet, pertvarkyti ir užtikrinti, kad, administ, kad administracinė našta šioje e, institucijoje būtų kiek įmanoma mažesnė. E, Taip pat e, norime, kad e, agentūros e, įvaizdis užtikrintų jos matomumą ES ir valstybės narėse. EMSA nori, tu privalo plėtoti veiksmingą, kokybišką dialogą su valstybėmis narėmis, es institucijomis ir kitomis organizacijomis, taip pat užtikrinti. Mm, ateities techninių iššūkių sprendimą. EMSA neturi dubliuoti kitų valstybių narių veiklos ar kitų institucijų veiklos, jeigu jie atlieka kelios valstybės narės. EMSA turi prisidėti prie valstybių narių veiklos ir ieškoti geriausiai manomų sprendimų bei prisidėti papildyti nacionalinių institucijų darbą. EMSA turi siekti e, ambicingų tikslų, būti veiksminga ir rodyti pavyzdį. EMSO sprendimų prieimimo procesai turi būti skaidrus ir tvarus. EMSOS ištekliai, finansiniai ir žmogiškiai turi būti veiksmingai išnaudojami siekiant rezultatų, e, veiksmingų rezultatų visose veiklos sritise. Tie rezultatai turi būti matomi ir užtikrinti pridėtinė vertė visiems, kuriuos jie liečia. Užbaigdama savo pasisakymą norėčiau pakartoti štai ką. EMSOS misija yra tobulinti ir užtikrinti jūrų saugumą Europoje. EMSA turi tapti vis labiau gerbiama institucija jūrų saugos ir e, jūrų aplinkos saugos rytyje. EMSA pavadinimas turi būti puikiai žinomas Europoje ir pasaulyje veiksmingumas, veiksm, našus viešųjų išteklių panaudojimas, taip pat, pat, pat sukaupta patirtis ir indėlis į ES institucijų darbą valstybėms narėms yra svarbiausi mūsų tikslai. Gera, ger, geras įmonių valdymo kodeksas, sėks, sėkmingai sutvarkyta e, agentūros organizacija užtikrins mūsų agentūros sėkmę. Aš tikiuosi, kad ši įžanga jums leido susidaryti vaizdą apie e, mano ateities viziją. Aš esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus ir norėčiau dar kartą patiki, patvirtinti, jog jūs esate kviečiami aplankyti Emsos e, būstinę Lisabonoje. Pone Emilijai, labai ačiū už kvietimą. Mes suprantame, kad turime teisę apsilankyti jūsų e, agentūroje, kitose agentūrose, geležinkelio agentūroje ir panašiai. Ir tikriausiai tą progą, tą galimybę pasinaudosime netolimoje ateityje. Turime ilgą sąrašą norinčių kalbėti, pirmiausia, nuo frakcijų atstovų, po keturias minutės, po to po tris minutės ir galbūt tuomet liks laiko atsakymams. Ponas Groš, ponas Frankenstein ponas Kramerą, ponas Žylė, frakcijų vardu, de, ponas Degrandės pirmasis po to, ponas Alkadravė, ponas Kumacakos ir ponas Savama. Pana, pana Jela Sender taip pat. Pana Zylė išėjo vis tiek. Vieną gavau daugiau, vieną praradome. Ponas Degrandės, EPP vardu. Labai ačiū. Sveiki atvykę, ponia Mili. E, tikimės, kad jūsų darbas bus sėkmingas ir vaisingas ir linkime jums sėkmės einant pareigas, kurias pradėjote eiti. Agentūra visada naudojasi šio komiteto paramą. Ir kaip sakė pirmininkas, mūsų ryšiai buvo labai artimi. Su agentūros vadovu tai yra svarbu šis komitetas. Šiame komitete mes visada smarkiai rėmėme EMSA jos veikloje ir esu įstikinęs, kad tai bus ir toliau. Tačiau vienas dalykas yra, kurį reikėtų atidžiai pastudijuoti. Tai yra agentūra, kuri niekada nėjo prieš parlamento norus. Jūsų vadovas reguliariai pas, reguliariai pas mus lankydavosi ir tai rodo agentūros požiūrį. Tai verta pasakyti, nes turi gražu ne visų agentūrų atvejais taip yra. Kai kurios agentūros kartais palaiko komisijos pusę, o ne mūsų. Taigi vienas svarbių klausimų, apie kurį kalbėjote, yra agentūros nepriklausomumo autonomijos laipsnis. Žinoma, jūs gausite komisijos ir valstybinarių prašymų e, ir tai turi įtakos jūsų agentūros darbo efektyvumui. Man atrodo, kad Jūs įgyjate tam tikras galias, naujas galias ir iš dalies tai lėmė jūsų darbo sėkmę. Žinoma, kai kalbama apie saugą jūroje, tai dirbama yra pasaulinėme kontekste. Tačiau negalima pasakyti, kad Tartinio jūro organizacija padarys visą darbą. Jeigu tai būtų, tai turbūt nedaug naudos sulauktume. Sauga jūroje yra labai svarbu, ir aplinkos sauga yra labai svarbus klausimai ir jūsų agentūra turės e, turėti savo aišku balsą ir e, būti, e, na, pirmaujančiose pozicijose, įgyvendinant komisijos. E, ar valstybių narių prašymų pateiktus sprendimus. Ir aš manau, kad čia šiame komitete mes daugiau mažiau sutarėme, kas yra svarbiausi dalykai siekant jūsų darbo, sėkmingo jūsų darbo ir tai yra esminė turbūt jūsų įgaliojimo dalis. Taigi savo frakcijos vardu norėčiau pakartoti jų sveikinimus, pradėjus eiti pareigas ir palinkėti sėkmės. Mes jumis pasitikime. Ir, aišku, aš galiu pažadėti mūsų paramą jums. Ačiū, ponas Flakensteinas, socialistų frakcijos vardu. Pirmininkė, mano man neprireiks keturių minučių. Noriu pasveikinti jūs taip pat ir mūsų frakcijos vardu. Buvo daug kartų pabrėžta, kad mūsų komitetas linkęs su jumis bendradabiauti, galite tikėtis mūsų paramos. Rengdami pono Degrandės pranešimą daug diskutavome, taip pat ir su taryba. Pirmiausia, kai kuriuose diskusijose sulaukėme sėkmės, kitose mažiau, nes negalėjome įtikinti visų valstybių narių atstovų žengti dar vieną žingsnį toliau. Atskirose vietose galėjome šiek tiek padidinti EMSAS įgaliojimus ir taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad jei teisinė situacija pasikeistų dėl tam tikrų priežasčių, galėtų būti EMSOS įgaliojimai išplėsti ir apimti taip pat offshore'inės įmonės. Taip pat manau, kad reikėtų gerinti veiksmų koordinavimą, keitimąsi teigiamą patirtimį jūrininkų rengimo srityje, nors dabar jau tai daroma savanoriškais pagrindais, siekdami sustiprinti laivų saugumą. Mes e, turėtume aiškiai pabrėžti, kad EMSA čia turėtų įnešti tą savo indėlį, kurį gali įnešti. Čia reikia kalbėti ne tik apie laivus, kurie plaukioja aplink Afrikos kyšulį, tačiau taip pat ir kitose vandenyse. Kitas klausimas galbūt yra tik šiek tiek vidinis, tačiau manau, kad reikėtų užtikrinti ir arba atsižvelgti ir į lyčių lygybės aspektą agentūrų veikloje, kad ne vien tik vyrai užimtų vadovaujamas pozicijas, tačiau būtų tarp jų ir moterų, kurios sugeba tą darbą dirbti. Taip pat manau, kad e, tikrai labai sunkiai įmanoma tikėtis, e, kad agentūros gyvenins didesnės apimties darbus, negaudamas papildomo finansavimo ir aš tikiuosi, kad mums pavyks iki šių metų pabaigos užsitikrinti paramą atitinkamą finansinę adekvačią paramą e, agentūrų veiklai siekiant išplėsti jų įgaliojimo sritį. Puikiai žinote, kad transporto komitetas negali dalinti pažadų susijusių su biudžetu, tačiau galite tikrai būti užtikrintas, kad mes tenksime to pasiekti. Liberalų vardu, ponė Maisnė. Ačiū, ponė pirmininkė. Čia aš sėdžiu Mūlį labai dėkoju, kad atvykote. E, EMSA tikrai yra svarbi mūsų partnerė ir dėkoju kolegai Fleckensteinui, kad jis e, paminėjo lyčių lygybės aspektas, būčiau taip pat tą padariusi. Manau, kad e, ateityje jūrų sektoriaus, transporto jūrų sektoriaus ekonominis potencialas turėtų didėti daugiau krovinių srautų bus gabenami jūrų keliu, svarstydami kitų metų biudžetą, e, ypač e, EMSOS e, atveju mes susiekime numatyti ir padidinti jos biudžetą, kad galėtų EMSA išplėsti savo veiklą, kurie apimtų taip pat ir atvirą jūrą veikiančias platformas ar jūrininkų rengimą. Aš pati visuomet pasisakiau už integruotą jūrų politiką. Ši tema man buvo labai svarbi ir aš manau, kad visi su jūromis susiję ekonominiai aspektai ateityje taps dar svarbesniais ir todėl siekime užtikrinti mūsų būsimųjų kartų ateitį turime daugiau dėmesio skirti saugos aspektams. Jūrens noriu užduoti e, keletą konkrečių klausimų. Pirmasis dėl Flaminė Vokietijos laivo e, nelaimės Šiaurės Atlantijais e, plaukė iš New Yorko į Bremerhaveną laive. Įvyko sprogimas, buvo tam tikrų krovinių, Ir ponas Fleckensteinas minėjo, kad direktyvose yra numatoma teikti atitinkamą kaimininę pagalbą tokiais atvejais. Deja, praktikoje tai neveikia, nes e, kaiminės valstybės Airija, Prancūzija, Italija buvo daug arčiau tos katastrofos vietos ir būtų galėjusios suteikti pagalbą, tačiau dėja tik Vokietija pati ėmėsi konkrečių e, priemonių, kadangi įgula buvo laiva palikusi, reikėjo jį kažkaip e, partemti į sausumą, nes tas laivas kėlė konkretų pavojų, todėl manau, kad 2009 metų 17 17 direktyvais nuostatos neveikia arba ją būtų galima palyginti su bedančiu tigru ir e, reikėtų šią staciją išsameu panagrinėti, e, pasvastyti, kokiu konkrečiu priemonių reikia arba reiktų imtis tam, kad sustiprintume saugumą jūrose. Iš tiesų, čia daug kartų minėjau žodį daugiau ir saugiau, tačiau iš tiesų reiktų konkrečių veiksmų ir galbūt galėtumėte daugiau informacijos teikti apie tą flaminį laivo avariją ir apie komisijos būsimus veiksmus. Ponas Kramerį žaliųjų vardu. Ačiū. Aš su nustebęs, kad jūs nepaminėjote tos flaminijos avarijos Liepos 6 dieną jis pradėjote savo pareigas, Liepos viduryje kilo gaisras Flaminijos laive. Gaisrą gesinant vienas jūrininkas žuvo, kitas dingo be žinios ir neovarija įvyko Liepos viduryje. Ir e, tik šiandien tas laivas partempiamas į Vokietiją, nes ne viena valstybė nesutiko suteikti pagalbos, e, visas nusiplovė rankas ir kadangi laivas plaukė po Vokietijos vėliavą, tai tik tokiu vėlyvų metu yra partempiamas į Vokietiją. Mes e, čia galime konstatuoti, kad e, Europos mastu veikianti organizacija čia nesugebėjo nieko nuveikti. Aš noriu paklausti, ar jūs atkreipėte dėmesį į tą avariją, paprašėte artimiausių uostų valst, esmės valstybių uostų E, pagalbos, kad tas laivas būtų pargabentas į tą uostą, kad būtų suteikta pagalba, kadangi tos šalis, nepaisant įsipareigojimų, nusiplovė rankas. Noriu paklausti, kokį vaidmenį atliko EMSA, ar jūs buvo kreitusi, kaip jūs reagavotės, dėl kokių priežasčių kitos šalis atsisakė suteikti pagalbą, kokiu įgaliojimu papildomu jums reikia, su kokiamis kliūtimis susidūrite, kokius teisės aktus reikia pakeisti, tam, kad tokiu atveju būtų suteikiama pagalba, ar viskas ir toliau liks taip, kaip buvo, kaip kiekvienas rūpinsis, kiekviena valstybė rūpinsis tik tai savo reikalais, nes jeigu e, dokumentai, įstatymai lieka tik popieriuje ir visi kiti niekas jų ne, nevykdo ir nesilaiko, tai mes galim pašiausiai juos išmesti į šiukšlyną. Taigi noriu paklausti, kokiu veiksmu ketinantis komisijoje, kokiu trūkumu išvelgėte, ar ėmėtės kokiu nors, kokiu nors veiksmu, ar manote, kad e, tokie įvykiai priskirtini e, Europos e, lygmenių ar nacionaliniam lygmenių ir manote, kad yra normalu, kad tas laivas turi būti partemtas dabar, po ši, praėjus šešioms savaitėms nuo avarijos, į e, tolimiausią Vokietijos uostą. Ir e, e, tos partempimo aplinkybės taip pat yra nelabai lengvos, kadangi partempimo maršrutas yra pakankamai pavojingas. Manau, kad čia reikia kalbėti apie kelias katastrofas, ne vieną, su kuriamis susidūrėme, e, kurias patyrė Europos lavai per pastaros metus, tačiau jos vis kartojasi. Ačiū, Michaeliu, ponai Grošai, trys minutės. Dank u wel, voorzitter. Ik wil om te beginnen op mijn beurt natuurlijk uh, meneer Mili. Ačiū. Norėčiau savo ruoštų taip pat pasveikinti poną Milių, e, pradedant naują darbą naujame poste. Ir noriu pasakyti, kad EMSA agentūra yra, turi gerai dirbančios agentūros reputaciją. Tikiuosi, kad e, tai bus ir ateityje. Pratesdamas jau užsakytas mintis, noriu atkreipti jūsų dėmesį į vieną dalyką. E, raginimais e, jauniems žmonėms pasirinkti jūrininko karjerą, e, karjerą jūroje. Mes siekiame užtikrinti geresnės, geresnio mokymosi galimybės, Ar jūs manote, kad jūsų agentūra čia taip pat galėtų suvaidinti vaidmenį, koordinuodama iniciatyvas, kurių įmamasi šioje srityje, raginant žmonės rinktis e, profesiją susijusią su jūra, skleidžiant informaciją valstybėse narėse, galbūt galėtumėte tai pakomentuoti. Ačiū, sako pirmininkas ponas Kumutsakos. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau palinkėti e, Jums sėkmės Jūsų darbe. E, tai jau buvo pasakyta. Bet aš noriu dar kartą priminti, kad mūsų komitetas visada palaikė Jūsų agentūrą nuosekliai. Ir mes e, ir toliau taip pat laikysimės tokios pat pozicijos, nes manome, kad jūsų agentūros darbas gali užtikrinti tikrai didelę naudą. ES nori išlikti lyderę e, jūrose, užtikrinti, kad Europos jūrų sektorius būtų konkurencingas. Ir mūsų parama, kita vertus, nėra visiškai besąlygiška ar nesėjama su jokiomis sąlygomis. Mes remiame EMSA ir Kartuoju, ta, ta pas, parama nėra visiškai besalgiška. Mes e, tikimės, kad jūsų organizacija veiks veiksmingai, sėkmingai. Iki šiol buvome patenkinti jos veikla ir tikimės, kad e, bus einama tuo pačiu keliu. Ir kadangi atėjote šiandien e, pas mus keistis nuomonėmis, norėčiau išgirsti jūsų, kad, norėčiau, kad pakomentuotumėte vieną dalyką. Greitai Europos parlamentas ir Europos Sąjunga imsis svarstyti direktyvą, persvarstyti direktyvą, dėl, kuri buvo e, primta 2009 metais dėl, e, dėl valstybių narių uostuose vykdomos laivų kontrolės ir tai susijęs su bendradarbiavimu jūrų sektoriuje. įvyko diskusijos, kuriuose buvo iškelta įdomių pasiūlymų. Pavyzdžiui, norėčiau, kad jį pakomentuotumėte. Valstybės vykdama kontrolė e, bus siejama su vis grįžtesniais reikalavimais. Tačiau atrodo, kad trūksta tikrintojų, inspektorių, kurie e, būtų pakankamai išsilavinę, turėtų reikalingą techninę informaciją ir patirtį, kad galėtų tokią kontrolę vykdyti. Ir Europos mastu prasidėjo diskusijos ir buvo pasiūlyta, kad Europos jūrų saugos agentūra pagelbėtų užtikrinant, kad tie tikrintojai inspektoriai būtų pakankamai informuoti, uh, prieš susijusiai konvencijai įsigaliojant. Ir kad po to pagal jos nuostatas e, inspektoriai galėtų užtikrinti reikalingą kontrolę. Ir valstybės narės ir tarptautinė jūro organizacija, kaip jau sakiau, e, toliau svarso šį E, tinkamo inspektorių parengimo klausimą. Taigi noriu paklausti, ar, ar jūs palaikote šią idėją ir atsižvelgiant į biudžeto galimybės, ekonominę padėtį, ar jūs manote, kad jūsų agentūra galėtų imti šios misijos ir ją gyvendinti? Ačiū. Ačiū, ponas Savrama. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, noriu Jūs pasveikinti ir palinkėti Jums sėkmės Jūsų nelengvame darbe. Noriu pakalbėti apie Baltijos jūros regioną, kuris, kurios strateginė svarba yra didelė. Ir kalbant apie jo vaidmenį bendrijoje ir kalbant apie veiklą toje jūroje. Norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pakalbėti ne tik apie Baltijos jūros regioną, bet konkrečiai apie Suomijos įlanką. Nes įtariu, kad ne visi komiteto nariai galbūt turėjo galimybę susipažinti su, su, su situacija tame tvenkinyje. Ta, įlanka yra tikrai labai siaura ir eismas e, Suomijos įlankoje nepaprastai išaugo. Sankt Pet, e, maršrutai Sankt Peterburgą, Rusijos eksportas į pasaulį vyksta per šią įlanką ir, ir eismo sparta, eismo apimtis yra neįtikėtinos ten. Ką Europos parlamentas, Europos Sąjunga, aš nuomonė, galėtų nuveikti, kad būtų užtikrintas didesnis uh, E, didesnė Suomijos įlankoje vykdomų operacijų sauga. Pirmininkas, ačiū toliau ponė Ajala Sender. Ačiū, aš taip pat noriu pasveikinti Jūs pradėjus eiti šias pareigas ir linkime sėkmė šiame darbe. Aš visiškai pritariu tam, ką sakė ponas Degrandės, dėl to, kad reikia, kad jūs lankytumėtės pas mus. Tai yra mūsų santykių pozityvus aspektas ir leidžia vesti dialogą ir bendradarbiauti. Norėčiau paklausti jūsų. Jūs turite daug patirties e, visose saugos jūrose darbo sritise jūsų šalyje ir regione, Šiaurės jūrose. Norėčiau paklausti, ką Jūs galvojate apie viduržėmio jūrą. Pavyzdžiui, mes aptarėme, apie, aptarėme klausimą susijusiu su sieros kiekiu e, laivų kūre. Tai yra svarbus aspektas viduržėmio jūros baseine. Ir mes norime, kad viduržėmio jūrų uostų padėtis pagerėtų, kad e, įtaptų panašesnė į šiaurės uostų padėtį. Ką Jūs manote apie šią situaciją? Pietų Europoje yra daug konkuruojančių veikėjų, konkuruojančių uostų. Taigi kaip geriausiai būtų galima spręsti šią situaciją? Toliau čia buvo kalbėta apie jūreivių mokymą. Taip pat kalbama apie jūreivių gyvenimo sąlygas. Matome, kad mūsų laivose vis mažiau yra jūreivių europiečių. O viena iš priežasčių yra būtent gyvenimo sąlygos laivuose, kurios daugelio atveju yra gana sudėtingos galbūt mokymų pagalba mes galėtume propaguoti tam tikrą bendradarbiavimą, siekiant pagerinti gyvenimo sąlygas. Esu įstikinusi, kad yra technologijų, kurios e, leistų mums tai padarytų, padaryti. Galima renkti e, informacinės kampanijas apie darbo vietas e, laivininkystėje ir tai galėtų galbūt pritraukti daugiau europiečių pradėti jūreivio karjerą. Aišku, yra ir piratavimo, ir terorizmo aspektai, kurie yra labai taip pat svarbus. Galbūt vietume pasakyti ir apie tai. Ačiū. Ir pagaliau aš. Aš dar norėčiau pakalbėti apie mokymą, jūreivį mokymą, kad reikia pritraukti Europos piliečius į jūrų sektorių E, e, ne tik kaip ne tik kaip pareigūnus tiltelėje, bet jeigu nusileidai žemiau, tai vargu ar rasi daug Europos piliečių. Kitas klausimas susijęs su, su, susijęs su vokiečių laivu, kuris rodo, ne tik jūsų vaidmens sudėtingumą, bet taip pat ir problema valstybės narėjams prisijimti tam tikrą vaidmenį ES mastu. Kaip ir kolegos, aš manau, kad yra baisu, kad laivas, kuris susiduria su problema, paliekamas pats savo, vietoj to, kad jam būtų suteikiama pagalba iš kitų šalių pusės. Tai prieštarauja bet kokioms e, tarptautinėms e, laivininkystės, jūrų laivininkystės tradicijoms. Todėl ta problema su Vokietijos laivu e, mums labai įdomi, galbūt galėtume sulaukti jūsų atsakymo. Mums reikia taip pat paprašyti, kad ir komisija sureaguotų ir pa paaiškintų, ką įmano apie tą incidentą. Kitas dalykas, kuris yra susijęs su faktu. E, štai kokiu. Problema, su kuria susidurėte jūs. Lankiausi E, jūrų botsmanų konferencijoje ir ten pasisakė Junktinės karalystės e, jūrų departamento atstovai. Jie kalbėjo apie jūrų saugą, apie viską, ką reikia padaryti jūrų sektorėje. Per 30 minučių kalbą jis niekada nepaminėjo EMSOS ar ES. Nė karto. Aš iš karto paprašiau žodžių ir pasakiau būtent tai. Ir tada e, botsmanai pradėjo ploti, kodėl nepaminėjai EMSOS ir ES. Čia yra nacionalinių institucijų mąstymas, kuris mane gazina. Toks mąstymas pas, persismelkia visą Europos Sąjungoje Ir turbūt Vokietijos laivo problema ir slypi tame mąstyme. Ir vienas iš dalykų, kurį norėčiau paprašyti jūs pamast, pa, pagalvoti, tai apie tai, kad galima būtų pakalbėti su įvairiais laivinkystės departamentais valstybės narėse. Reikia su jais sustikti ir jiems paaiškinti, kad jūs esate tokia agentūra ir ką jūs darote, ką jūs turite daryti pagal įstatymus. E, kitas dar norėjo pakalbėti. Aš atsiprašau, kad anksčiau nedaviau žodžio. Ačiū, Brianai. Maniau, kad e, matei, kad aš noriu kalbėti. Sveikinu užėmus naujas pareigas, ačiū už kvietimą į Lisaboną. Man pasisekė praėjusiais metais lankytis e, Lisabonoje ir man padarė įspūdį e, agentūros profesionalizmas ir patirtis. Asmeniškai ir savo frakcijos vardu labai atidžiai klausiausi, ar paminėsite jūros, jūrų aplinką savo pasisakymę. Mano nuomonė, tai nebuvo pakankamai pabrėžta. Todėl mano klausimas būtų toks. Ar galite išdėstyti tai, kokiu būdu EMSA prisidės prie jūrų aplinkos saugojimo, ypač kai kalbama apie E, naftos ir dujų gavybos platformas jūrose. Gal galite paminėti, ar susilaukėte pakankamai paramos šią prasme iš ES? Turime komisijos atstovą, ponas Bošumas. Ar e, čia galėtume paprašyti pakalbėti apie Vokietijos laivą Flaminiją? Gal galite paaiškinti apie šį incidentą ir po to suteiksiu žodį ponui Myli, kad jis galėtų išdėstyti savo uh, nuomonę. Mielai, pan pirmininkė, labas rytas, nesu pasirengęs išsamei jums papasakoti apie Flaminijos avariją, tačiau kai, kurią informaciją galiu suteikti. Uh, Tas įvykis tikrai buvo tragiškas, ypač susijęs su konteinerių laivų saugumu. Tviroje jūroje ir komisija kartu su valstybėmis narėmis dės pastangas, kad tarptautinių organizacijų šis klausimas būtų svarstamas prioritetinė tvarka. Vasaros laikotarpiu komisija aktyviai koordinavo veiksmus su valstybėmis narėmis. Ponai Krameris ir Maisner uždavė klausimus dėl ES įgaliojimus, ar komisija bei EMSA turi atitinkamus įgaliojimus, kad galėtų priimti sprendimus tokiais atvejais. 2002 metų 59 direktyvoje, kuri 2009 metais buvo peržiūrėta, e, tvirtinant trečiąjį e, jūrų transporto saugumo paketą, tačiau šioje direktyvoje nėra numatyta jokių galiojimų nei jiems, nei komisijai priimti sprendimus. Sprendimus priima pakrantės valstybė. Komisija pradėjo šios e, direktyvos peržiūrėjimo darbus. Atitinkamas pasiūlymas naujos direktyvos bus patiktas galbūt kitais metais arba po dviejų metų. Todėl turėsime galimybę dar kartą atidžiau pasvarstyti koordinavimo aspektus ir pateikti naujus pasiūlymus. Šiuo metu negaliu suteikti jums daugiau informacijos apie šį įvykį. Exactly... Ačiū. Nežinau, kokia dabar yra padėtis. Reikia man e, išrikiuoti savo mintis, gal jūs man padėsite, pona Miliu. Jeigu atviroje jūroje laivą ištinka nelaimė, kiek aš suprantu, visi bandė siuntinėti žini, žinutės, tačiau ir visi bandė atsikratyti atsakomybės. Man tai nepatinka. Ar aš teisingai suprantu, kad tai bandė elgtis ir valstybės narės, kratytis atsakomybės? Jeigu taip yra, tuomet e, ta reforma, ta vykdama peržiūra, ponė Bošumai, jeigu valstybė narė bandė atsikratyti atsakomybės dėl to, kad nesutikė pagalbos atvirai jūroje nelaimės ištiktam laivui, tai tą pakeitimą, apie kurį kalbėjote, turite patikti rytoj. Taip negali būti, kad valstybės krato atsakomybės. Anksčiau vieną kartą viena valstybė yra taip pasielgusi. Uh, Ir po to e, kilo didžiulis skandalas, to laivo pavadinimas yra prestiž. Aš labai bandau aiškiai kai ką pasakyti. Galbūt aš neteisingai supratau tą atvejį, bet jeigu taip yra, jeigu pagalbos prašantis laivas jos nesulaukia ir valstybė visiškai kratosi atsakomybės už tai, tai, tai yra absoliučiai nepriimtina, reikia imtis kažkokių veiksmų. Ačiū pirmininkė. Ačiū už sveikinimo žodžius. Noriu padėkoti ir už klausimus. Jūsų laukiau nemažai. Noriu vis pirma pasakyti, kad buvau pasiūlytas į šį postą birželio 8. Pradėjau dirbti rugsėjo 1 prieš trejata dienų. Ir noriu pasakyti, kad neturėjau laiko susitikti įsigilinti į visus uh, pateiktus klausimus. Mano kompiuteris uh, yra skęsta visoje gaunamoje informacijoje ir noriu padėkoti visiems už gerus klausimus. Dėl Flaminijos, kaip pirmininkas sakė, susidariusi padėtis yra visiškai nepriimtina. Uh, kuomet valstybės narės viena kitai bando permesti atsakomybę ir niekas neprisima atsakomybės už pagalbos prašiusio laivo situaciją. Ir manau, kad agentūra šioje, šiuo atveju galėtų e, pagelbėti komisijai ir su MUV direktoratu padaryti viską, kad e, būtų pakeistas teisės aktas. Jūs priminėte tą nelaimingą prestižlaivo atvejį. Ir jeigu situacija dar nepasikeis, mes kaž, galime su, suvienyti pastangas ir kažką daryti drauge. Jūrų sektorius. Bendrai jūreivystės, jūrininkystės brandolys. Uh, apie tai buvo klausta. Kai, ir buvo klausta, kaip mes e, skatiname jaunus žmonės rinktis e, darbą susijusiu su jūra. Manau, kad turime padaryti viską, kad kuo daugiau e, studentų, jaunų žmonių pasirinktų, susėtų savo gyvenimą su, šia, su šiuo sektoriumi. Kad būtų daugiau ir kad daugiau žmonių ateitų dirbti ir, ir, ir techninę sektorių. Daugybė laivų e, plaukiojančių su ES vėliavomis yra e, iš kitų valstybių, taigi čia pusiausvyros tikrai nėra. Užduotas buvo klausimas apie Baltijos jūros regioną ir konkrečiai apie Suomijos įlanką. Tai yra labai Padėtis ten yra tikrai sudėtinga, nes eismas nepaprastai išaugo dėl e, Rusijos uostų veiklos. Tikėtina, kad eismas išauks tris kartus po kelių metų, nes Rusija e, stato Uslugos uostą e, pietrytinėme, pietrytinėje dalyje tos įlankos ir daugybė, tikėtina daugybė laivų plauks iš Rusijos uostų per tą teritoriją ateityje. Todėl turime ypač daug dėmesio skirti saugai jūroje, aplinkosauginiams aspektams, nes sąlygos toje e, jūros dalyje yra tikrai labai sudėtingos valstybės e, ten esančios Suomija, Estija ir Rusija yra parengusios uh, E, reikalingus e, pasiūlymus, kaip užtikrinti didžiausią saugumą tame regione. Kom, paprastai, kai išauga, taip kaip taip sparčiai išauga jūrų eismas, labai išauga ir e, avarijų rizika. Turime padaryti viską, taip pat užtikrinam ir aplinkos saugą, jūrų e, apsaugą ir mes, mes tai suvokiame. Ką komisija galėtų nuveikti? E, komisija ir parlamentos galėtų pa palaikyti nacionalinius veiksmus tame regione. Bendrai kalbant apie Baltijos jūros regioną, jis yra svarbus. Žinau, kad pati patvirtinta Baltijos jūros strategija ir pagal ją, ir joje vienas iš skyrių yra skirtas e, jūrų saugumui. Džiaugiuosi komiteto pažadais palaikyti agentūrą ir ateityje. Mes esame pasirengę aktyviai bendradarbiauti su parlamentu, ypač su jūsų komitetu bei kitomis es institucijomis. Mes, mes puikiai suprantame, kad geras bendradarbiavimas tarp Bruselio ir Lisabonos yra būtinas siekiant sėkmingo mūsų darbo ateityje. Uosto valstybės kontrolės klausimas. Tai yra labai svarbi e, jūrų saugos strategijos dalis. Čia visos čia atsakomybė už tai tenka valstybėms narėms. EMSA yra surengusi šešis E, mokymo seminarus inspektoriams iš valstybių narių ir 270 tokių inspektorių atliekančių šį patikrinimą dalyvavo šiuose mokymuose. Dar daug reikia nuveikti, bet mes esame pasirengę ir toliau tęsti šią veiklą ir užtikrinti geresnės valstyb, uostų kontrolės valstybėse narėse procedūras. Ir tikimės, kad ateityje šio darbo kokybė bus dar didesnė. Manau, kad pasakiau viską, ką norėjau pasakyti. Dar grįžtant prie Flaminijos atvejo. EMSA išnagrinėjo, ar yra teisinis pagrindas įsikišti į šį atvejį, nes tai yra susijęs su valstybėmis narimis. Ir yra sričių, kurio, už kurias konkrečiai atsakingos valstybės narės, kalbant apie saugą jūrose. Ir mane tikrai apstulbino tai, kaip, kaip š, atsakomybės dėl šio atvejo valstybės narės kratosi. Ačiū. Ačiū, ponia Mylimės. Uh, tikimės lik, e, dirbti toliau su jumis per likusį kadencijos laiką. Esu įstikinęs, kadangi, kaip suprantu, jūsų kadencija yra penkeri metai, tai mes e, laukiame jūsų e, nuolatinių kontaktų su jumis, keitimas informacija ir aš pasinaudosiu jūsų malonių pasiūlymų apsilankyti EMSOje su nedidelė delegacija. Didžiausia problema, na, problema yra pirmininko darbo tvarkė. Bet aišku, mes pasistengsime, e, kaip ir apsilan su apsilankimais geležinkelio agentūroje. Taigi, ačiū apsla už apsilankimą, už atsakymus į klausimus. Jūsų apsilankimas e, aiškiai iškėlė tą Flavinijos problemą ir tikimės, kad komisija išgirdo mūsų klausimus. Labai ačiū. Okay, guys, Toliau koordinatorių posėdis, penkių minučių pertrauka išeiti visiems iš salės, kas čia neprivalo būti ir bus koordinatorių posėdis.